kolegos, mielos kolegės, tęsime mūsų posėdį. Vakarykščio posėdžio protokolas bei dokumentai, kuriuos vakar patvirtinome, yra išdalinti. Noriu paklausti, ar kas nors prieštaraujate, ar jūs norite pasisakyti, ar norite paprieštarauti. Ne, jūs norite pasisakyti, puiku. Taip, ar kas nors prieštarauja? Taigi, tai spontaniškas pasisakymas, jog tai nėra prieštaravimas protokolui, todėl protokolą galime laikyti patvirtintų. Gerbėmieji, pirmasis mūsų popietės darbo tvarkės klausimas yra komisijos pareiškimas dėl ES ir JAV dėrybų bei rekomendacijų jas pradėti. Dabar perduosiu žodį komisarai Malmström. Ačiū pirmininkė, laba diena, gerbėjim parlamento nariai. Bendras sutarimas tarp e, pirmininko Junkerio ir prezidento Trumpo praeitą Liepą apibrėžė pozityvę darbo tvarkę priekybos tarp ES ir JAV, mūsų, mūsų svarbiausios priekybos investicijų partnerės ir tokiu būdu padėjo tai deskaluoti įtampą. Uh, kritiniu momentu mūsų santykiuose. Taip pat aš penkiais kartus susitikau su JAF ambasadoriumi, apžvelgėme programą, kas buvo nustatyta bendrame pareiškime ir praeitos savaitės susitikime. Mes įvertiname pažangą įvairiose sritise, vykdomosios darbo grupės ir pasirengėme autorizavimam dėrybų ir taryboje per artimiausias savaitės bus užbaigtas darbas dėl abiejų dėrybų autorizavimo, dėl tarifų panaikinimo pramonės prekiams, kitas dėl atitikties derinimo. Ir bendras pareiškimas, toks koks yra, yra gali būti pakartotas, kad ateities darybos nepalies žemės ūkio. Noriu e, patikinti Jūs, kad Tikrai, aišku, suprantame um, transatlantinių santykių svarbą, tai yra, aišku, labai svarbi pasaulio ekonomikos dalis. Yra apibriešta, aiški, prasminga e, darbo tvarkė ir tai mums yra naudinga. Atsižvelgiant į ES ir JAV santykius, tarifų panaikinimas, nors šiandien jau yra, jie nedideli, nuosaikus, visgi tai padės pagerinti mūsų ūkios objektų e, situaciją. Daug kas abiejose Atlanto pusėse dirba turėdami vos nedidelę pelno maržą, atsižvelgiant į mūsų rinkų situaciją. Kadangi yra nedidelės apriepties susitarimas derinamas dėl priekybos, tai tikrai padės mūsų pajėgumams konkuruoti visame pasaulyje. Ir mes tikimės, kad SIF eksportas 8 procentai ir 9 procentai tai yra maždaug 26 milijardai eurų. Tai yra tikrai didelė suma. Kita kryptimi yra dirbama dėl atitikties derinimo, tai yra standartiniai reguliavimo aspektai, kurie gali leisti pagerinti pramoninių prekių situaciją. Pradėjome dėrybą su suinteresuotomis šalimis praeitą savaitę, paraginė jos pateikti pasiūlymus ir mes lauksime jų palaikymo mūsų diskusijoms su JAV šioje srityje. Suprantu, kad kai kas iš jūsų e, baimintatės, kad mes dėrėsimės patirdami tam tikrą spaudimą dėl grėsmių. Tačiau galiu Jūs patikinti, kad mes labai aiškę žinę perdavėme savo partneriams ir praeitą savaitę ir anksčiau, kad vienašalės viena priemonės iš JAV pusės mūsų eksportui tikrai gali pakengti mūsų transatlantiniams santykiams tokiu kritiniu momentu. Ir taip pat mes pasakėme, kad tai tikrai. Mm, jeigu JAV imsis vienašalių priemonių, mes iš karto sureaguosime, imsimės e, netidėliotinų priemonių, nutrauksime dėrybas. Ir tai, aišku, yra ir mūsų dėrybinėse nuorodos. Ir, aišku, mes pritaikysime e, ir balansuojančias priemonės. Mes labai tikimės, kad to nevyks, nes išmintis vis tik tai neleisto padaryti. Ir mes tikimės, kad toliau galėsime sėkmingai plėtoti e, mūsų santykius per Atlantą. Mes galvojame, kad tai taip pat bus labai svarbus signalas, kad Europos ES yra pasirengusi laikytis praeitos Liepos e, vadovų susitarimo, e, pareiškimo ir e, vertinant įvairius pareiškimus dėl mūsų įsipareigojimo, aš galiu pasakyti, kad tikrai taip ir bus daroma. Aš labai tikiuosi, kad jūs paremsite mūsų siekius dėrėti su JAV, tartis ir labai svarbu, kad ES institucijos parodytų vienybę, nes tai yra mūsų stiprioji pusė. Dabar kitas dalykas, kas yra labai svarbu, par, jeigu parlamentas balsuotų prieš tokias dėrybas, kurių apimtis yra labai ribota, tai aišku pakenktų Liepos pareiškimo subalansuotą požiūrį, kurio tikslas buvo sumažinti įtampą priekybos santykiuose. Jeigu jūs išlaik... balsuotumėt prieš, tai reikštų, kad ta įtampa būtų išlaikoma, o mes stengiamės tą įtampą sumažinti. Yeah ypač kalbant apie automobilius, kadangi tai mes įtraukėme į savo pasiūlymą. Reikia pasakyti, kad galvojant apie transatlantinius santykius, daug geriau būtų sumažinti e, tarifus automobiliams, kiek galima labiau iki nulio artėjant. Tai yra ir vartotojams, ir gamintams visiems labai naudinga. Taigi noriu Jūs patikinti, kad labai atidžiai seksime visas diskusijas, įsiklausysime Jūsų rekomendacijas ir mintis. Ir aš noriu dar kartą pakartoti, kai tik tai pradėsime dėrybas, mes Jūs nuolat parlamentą reguliariai, aktyviai informuosime apie visą dėrybų eigą, kaip ir visuomet tą darome. Ačiū pirmininkė. Ja, dank, komis... Dėkojame komisarė. Toliau kalbės parlamentarai frakcijų vardu. Pirmiausia, EPP frakcijos vardu kalbės ponė Kristul Rovol. Pusantros minutės. Dėkoju pirmininkė, gerbiamą komisarę. Aš norėčiau pirmiausia išreikšti savo pagarbą jums už tai, kad jūs tengiatės normalizuoti ES ir JAV santykius, transatlantinius santykius. Tik dėrybų keliu mes galime pasiekti rezultatų parlamentui. Aš rekomenduoju rytoj būti atsakingiems, balsuojant ir suteikti jums tolesnių dėrybų mandatą. Mes visi turime būti suinteresuoti ieškoti bendrybių su Junktinėmis Amerikos valstijomis ir sušvelninti dabar susidariusią įtampą dėl priekybos apribojimų. Komisija, žinoma, turi būti kieta dėrybų metu, nes Trumpas supranta tik tokią kalbą. Ir jis tikrai neatsižvelgs į tuos, kurie patirs nuostolių dėl, mokesčių, dėl muitų mokesčių automobiliams ar kitiems produktams. Reikia stengtis, kad Junktinės Amerikos valstijos ir ES grįžtų prie dėrybų stalo. Mes nieko neprarasime dėl to, kad pradėsime dėrybas. Jeigu jos nebus sėkmingos, tai mes jau bent būsime pabandę konstruktyviai išspręsti situaciją, atnaujinti santykius, juos formuoti naujų pagrindų. Na, o jeigu mums pavyks, tai tuomet išspręsime prekybos konfliktą, muitų konfliktą ir sumažinsime prekybos apribojimus. Baigdama noriu pasakyti štai ką. Pasaulis eina pirmin, nepriklausomai nuo to, ar mes deramės ar nesiderame. Didžiosios demokratijos privalo bendradarbiauti. Ačiū. Dėkoju. Toliau socialdemokratų frakcijos vardu kalbės ponas Langė. Dvi minutės. Dėkoju pirmininkė, gerbiamoji komisarė. Mes nesiderėsime su ginklu rankose. Toks buvo ES principas dėrybų metu dažniausiai, kurio mes laikydavomės. Nesidėrėkime esant spaudimui. Kas pasikeitė? Junktinės Amerikos valstijos už, apdėjo mūsų plieną ir aliuminį mokesčiais, lygiai taip pat apmokestintos ispaniškos alyvogės. Mums grasinama, kad netrukus apmokestinti bus ir automobiliai bei jų dalys. Taigi, Junktinės Amerikos valstijos daro mums didžiulį spaudimą. Na, o mes, mes padarėme daugybę nuolaidų. Skistųjų dujų importas išaugo 180 procentų. Sojų pupelių importas išaugo 112 procentų. Skubos tvarka komisija įvertino amerikietiškų sojų pupelių tvarumą ir leido įmaišyti augalinių priedų į pagamintų iš tų pupelių iš, į kūrą. Taigi mes padarėme labai daug nuolaidų Junktinėms Amerikos valstijoms, o jos savo ruoštų nepadarė nieko, bent jau aš jų nematau. Ir aš noriu pasakyti, tol kol taip yra, mūsų pozicija turi išlikti labai aiški ir kieta. Pastarųjų metų Liepos mėnesį mes nusprendėme nesudaryti jokių susitarimų tol, kol nebus išspręstas Paryžiaus klimato susitarimo klausimas, kol nebus nuorodų į jį. Neseniai diskutavome apie klimato apsaugą šioje salėje, tačiau mandate nėra nei vieno žodžio apie tai. Nėra nei poveikio vertinimo, nei poveikio aplinkai vertinimo, kurį turėtų toks susitarimas. Turime būti sąmoningi, turime būti ryštingi, mes turime uh, neleisti, kad mumis manipuliuotų ir primestų mums stipresniojo teisę. Ačiū. Toliau ponas Sagradil. Dėkoju. Pone pirmininkė, komisija, sunarė, kolegos. Atlantinė priekyba yra labai svarbus mūsų pasaulinės priekybos elementas ir mūsų frakcija palaiko įgaliojimus darybėms dėl priemonės, pramonės gaminių prekybos ir taip pat dėl ateities vertinimo. Manome, kad visą tai atneš daug vertės Europos verslui ir vartotojams. Pavyzdžiui, jeigu bus mažinti muito mokesčiai pramonės prekiams, tokiems kaip uh, rūbai ir batai, tai labai padės atvertinės galimybės mūsų verslui. Taip pat MVI bus naudinga tai, kad bus panaikinti kai kurie besidubliuojantis testavimo ir sertifikavimo reikalavimai. Tačiau norėčiau pridurti vieną būtiną sąlygą šioms daryboms. Tai yra, kad darybos negali būti sėkmingai baigiamos, jeigu nebus panaikinti muitai plienui ir aliuminiui. Taip pat reikia daugiau iškumo dėl automobilių sektoriaus įtraukimo, nes Tai yra labai svarbu, kad būtų laikomasi visapusiškai PPO taisyklių. Manau, kad ES ir JAV turi pasimokyti iš dėrybų dėl TTIP, kuris vyko kelis metus, ypač kalbant apie muitus, kitus apribojimus ir EKR frakcija tikisi, kad šis tarimas gali tapti pagrindu toliau kurti bendrą ateitį. Dėkuoju. Dėkoju toliau. Alde frakcijos vardu, ponė Šakė. Dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, komisijos narė, kolegos. Mūsų atviroms ekonomikos labai svarbu, kad prekyba būtų paremta taisyklėmis. Ypač taip pat galvoja, kad dauguma ekonominio augimo artimiausiai dešimtmečiais vyks už Europos ribų. Tačiau, pavyzdžiui, matome, kad Kinija nesilaiko prekybos taisyklių ir taip pat dėja matome, kad ir žiūrint į JAV, Ten matome vyriausybę, kuri sako, jog ES yra saugumo e, grėsmė ir to pasimdama padidino muitus aliuminiui ir plienui. Tuo pačiu pa, pa, tai pakenkė mūsų įsipareigojimus pagal NATO sutartį. Manome, kad tolesnė eskalacija gali turėti didelių pasiekmių, todėl svarbu ir toliau dėrėtis ir sudaryti sustarimą. Vis tik kažkasgi turi prisimti tą saugusiojo vaidmenį. Taigi tie parlamento nariai, kurie nenori paremti Europos komisijos, tikiuosi, kad jūs suprantate, jog Trumpo administracijos atstovai labai mielai jūs pasitels kaip pavyzdį, jog ES negali priimti sprendimų. Mums to nereikia. Priešingai, reikia parimti komisiją, kad komisija galėtų pradėti darybas, apribotos, e, apribotos darybas, tai yra, kurios būtų siūlesnės negu TTIP. Ta ir tai remtųsi Junkerio Trumpo sustarimu. Reikia paremti šias darybas, tačiau taip pat iš mūsų pusės reikia numatyti aiškias sąlygas jų baigimui. Taip įstrauktume į darybas konstruktyviausių būdų. Taip pat norėčiau paraginti kolegas nepaversti sustarimus su šiomis šalimis e, ginklais prieš tas šalis. Ypač tada, kai nėra dvi šalių sustarimų dar su tomis šalimis, su kuriamis, su kuriamis daug prekiaujame, pavyzdžiui, kaip Kinija. Taigi reikia labai aiškiai turėti galvoje, ką galime išlošti iš šios tarimo ir ką pralošti. Todėl mūsų frakcija rems komisiją ir manome, kad mes turime kaip europiečiai būti vieningi, ypač priešindamiesi kai kuriems Trump administracijos žingsniams. Dėkoju. Toliau žaliųjų frakcijos vardu ponas Žado, dvi minutės. Gerbiamo komisarė, pirmininkė, kolegos. Donaldas Trumpas yra tas, kuris prieš kelius metus sakė, kad klimato kaita yra visiška nesąmonė, tai, ką sugalvojo kinai tam, kad pakenktų amerikiečių gamybos sektoriui, kad jis taptų nekompetitingas. Prieš kelias savaitės senato, senato grupė atliko tyrimą, kuris rodo, kad dramatiškos yra klimato atšilimo e, pasiekmes visiems, net ir jav, vis tiek Trumpas tuo netiki. Tas pats prezidentas prezidentas Trumpas paskutinius mėnesius ir toliau remia Brexitą pačia kiečiausia, aštriausia linija, kritikuoja Terezą May, kad jis tengiasi susitarti su ES. Ir, ir su, su tuo pačiu prezidentu jūs šiandien norite dėrėtis? Su Tai tas pats prezidentas, jūs jam atiduodate dalį mūsų suverenumo, mūsų vertybių. Uh, Aš girdžiu mūsų bičiuliai socialdemokratai šiame rinkiminėme laikotarpį ieško prasmės, išminties, bet negalima dėrėti su tokiu prezidentu, kuris prideda mums prie smilkinio revolverį. Negalime um, pre, iš tikrųjų um, taip dėrėti su prezidentu, kuris iš ryto mums pritaiko mokesčius, per pietus pakenkia mūsų visam plieno sektoriui ir rytoj nežinau, ką dar sugalvos. Mes turime aiškiai parodyti, kad ES yra ekonominė jėga, politinė jėga. Atėjo laikas parodyti, kad ES gina savo vertybės dėl klimato kaitos, dėl visų socialinių, aplinkosauginių kitų klausimų. Mes tikrai negalime pradėti dėrybų su JAV. Nes kvaila yra galvoti, kad mes gerai dabar pradėsime dėrėtis, o paskui kelyje žiūrėsime, ką daryti. Ne, mes negalime dėrėtis su JAV šiandien, nes šis prezidentas neišpažįsta mūsų vertybių. Jis kelia pavojų mūsų ekonominiam suverenumui ir mūsų demokratiniam suverenumui. Dankeschön. Als nächster hat. Dėkoju. Toliau ponas Šolts, Gula e NGL frakcijos vardu, 1 minutė 30 sekundžių. Dėkoju pirmininkė, komisarė Malmstrė, prezidentas Trumpas grėsia, grasina mums, jeigu mes nepasirašysime susitarimo, kad mes visai pražūsime priekybos kare. Na, tai man tai primena westernus, kai laimi galingesnė jėga. Ir mes dabar norime kapituliuoti. Aš labai nusivylęs, kad jūs siūlote vis dėlto dėrėti su Junktinėmis Amerikos valstybėmis ir siūlote tą dėrybų mandatą patvirtinti tarybai ir mums. Muitai turėtų apimti 90 procentų visų prekių, kurias me, kurios e, keliauja tarp Junktinės Amerikos, Junktinė Amerikos valstybių ir, ir mūsų. Uh, neatsižvelgiama nei į ekologinius reikalavimus, nei į tai, kad turėtų būti apsaugoti darbuotojai gamybos grandinėje. Užmerkėme akis prieš Trumpo sprendimą išstoti iš Paryžiaus klimato susitarimo. Mūsų galva, Trumpo, Trumpo vyriausybė diskreditavo save visais požiūriais ir negali būti mūsų dėrybų partneris. Jeigu jie uždės muitus mūsų žemės ūkio produktams, tai reikš mūsų ūkininkams didžiulius praradimus. Tie tipo susitarimas jau pamirštas, bet Trumpas nieko mums nenori duoti už, tai, už tas nuolaidas, kurias mes jam padarėme. Komisarė, mes siūlysime, jeigu nebus priimta dauguma mūsų pakeitimo pasiūlymų, nesuteikti tarybai dėrybinio mandato. Dėkojame ponui Šolts, toliau ponas Begin. Pone Begin. Ačiū pirmininkė, komisarė. Mūsų pozicija nesikeičia. Tačiau komisijos pozicija yra aiškiai pasikeitusi pastaruoju metu. Amerikiečių šaltiniai teigia, kad ir žemės ūkis bus įtrauktas į būsimuosius sustarimus, dėl muitų. Mes ištiesėme amerikiečiams ranką, bet mes jau padarėme visus įmanomus kompromisus. Mes nusipirkome sojos iš Junktinių Amerikos valstijų daug daugiau ir nusipirkome netgi 180 procentų daugiau skistųjų dujų. Dabar jau laikas žengti žingsnį ir amerikiečių pusiai. Prieš dėrybas reikia bent jau išsireikalauti, kad Junktinių Amerikos valstijų administracija panaikintų muito mokesčius plienui ir aliuminiui. Pradėsime dabar nuo nulio. Mes panaikinome buvusį į mandatą ir turim atsisveikinti su idėjomis kada nors atnaujinti TTIP susitarimą. Mes tikrai neturime leisti apmokestinti dar ir mūsų žemės ūkio produkcijos. Dėkojame. Toliau ENF frakcijos vardu ponė Žamė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, nesuprantu, kas čia dedasi tekstas buvo komisijos visiškai iškreiptas. Matome, kad dabar jau čia laikomasi ultraliberalių principų. Ir visą tai todėl, kad mūsų kai kurie kolegos pasirengę yra paukoti politiką vardant kitų interesų. Ne, mums reikia aiškių garantijų iš JAV prieš dar pradedant darybas. O dabar mes norime pradėti dėrybas, neturėdami jokių garantijų nei automobilių sektoriui, nei nėra garantijų dėl to, kad nebus traukta žemės ūkio gaminiai. Taip pat trūksta ir poveikio vertinimo žvejybos sektoriui. Tai kasgi gali patikėti, kad e, nebus vis tik pasitas tas sutarimas, nes e, dešimtis metų jau truko darybos. Turbūt bus nuspėta galiausiai į kitus reikalavimus. Tikrai, tikrai reikia kelti e, sąlygas būtinas prieš darybų pradžią, o ne po to. Dėkoju. Frakcijų vardų kolegos jau pasisakė, o dabar kalbės tie, kurie paprašė žodžio savo vardu. Pirmasis jų ponas Salafranka. Vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Matome, kad e, JAV e, nutarė pastraukti iš investicijų sutarties. Taip pat matome, kad e, buvo priimti nauji muitai plieno, aliuminiui ir ispaniškoms alyvogiams. Tai tikrai negera pradžia daryboms. Labai keistų, po, keistų įvykių pastarojame matome ir matome, kad komisija nori išsižadėti savo principų. Vis tik mes turime savo prekybos politikos principus. Negalima užmiršti taip pat ir visos prekybos svarbos. Tačiau svarbu, kad tai prekyba vyktų pagal papo taisyklės. Taigi negalime taip pat ir atsiriboti nuo mūsų jau sudarytų sustarimų. Taip pat reikia toliau tęsti turimus su Zelandija ir Australija. Dėkuoju. Ponas Buštinaru, vieną minutę. Pone komisijos narė, manau, kad visi suprantame, jog transatlantinė partnerystė suduria su didžiuliais e, sunkumais artimiausių laikotarpių. Vis tiek aš esu įsitikinęs, kad e, ilgai perspektyvoje šios partnerystės pagrindai yra vis dar tvirti ir liks tvirti. Reikia imtis priemonių apsaugoti mūsų vidaus rinką, mūsų pramonę, mūsų darbuotojus. Taigi reikia imtis atskumui priemonių prieš JAV įvedamus muitus. Tačiau tuo pačiu metu reikia kiek įmanoma mažinti įtampą ir vengti prekybos karo, kuris gali eskaluotis ir labai paveikti abi pusės nauja, naujų papildomų tarifų vedimo galima išvengti tik per dėrybas. Būtent dėl aš tikiuosi ir pasitikiu, kad komisija dirbs tinkamai ir džiaugiuosi pirmininko Junkeriu, komisarės Malstrom sprendimais dėl dėrybų pradžios kelių, ties, ties keliais sektoriais. Norėčiau baigti užduodamas klausimą poniai komisinariai. Jeigu atmesime darybas su JAV, tai kila klausimas, su kuo mes galėsime dirbti ateityje. Dėkoju. Ačiū, ponė Šarantsova. Vieną minutę. Ačiū, komisarė. Es ir JAV visuomet buvo natūralios partnerės, mūsų bendros vertybės, mūsų ir bendros grėsmės, kaip e, e, ir bet kuriuose santykiuose, aišku, yra ir pakilimų, ir nuosmukių, ir nežiūrint vienos kitos kliūties, pasitaikančios kelyje mūsų bendras tikslas išlieka stiprus ir aiškus. Ir praeitais metais, aišku, mūsų priekyboje buvo e, problemų, nuosmukių ir plieno, aliuminio srityje, bet ES parodė, kad ji nori toliau bendarbiauti ir ieškoti sprendimų. Ir žinia buvo aiški, reikia dirbti iš vien. Mums to reikia vardan mūsų verslo, darbo vietų, kurios kūriamos ES, mūsų rinkos, ištekliai, saugumas, mūsų piliečiai tarpusavėje yra labai priklausomi vieni nuo kitų ir ateityje tai tikrai dar labiau stiprės. Todėl labai tikiuosi, kad šis parlamentas aiškiai parems uh, pasiūlymą pradėti dėrybas. Dėrybų darybose visuomet galime bandyti laimėti, tačiau jeigu užtrenksime duris savo partneriams, jav mes tik pralaimėsime. Dėkoju. Toliau ponas Biutikofė. Vieną minutę. Pirmininkė, komisarė, kolegos ir kolegos. Prezidento Junkerio apsilankimas Baltuosiuose rūmose Liepos mėnesį buvo kaip pokštas. Komisija remdamasi tuo vizitu pateikė pasiūlymą dėrėtis. Bet mes išvaistėme daugybę politinio kapitalo ir laiko dėl to, kad bijojome viešų diskusijų, dėl to, kad nerealistiškai vertinome Junktinių Amerikos valstijų administracijos nusiteikimą. Dėl to čia sakoma, kad tai gali, dėrybų nepradėjimas galėtų pakengti mūsų ateities prekybos santykiams. Baime kalba jūsų lūpomis. Tuo tarpu prezidentas Trumpas kalbasi su mumis kaip generolas. Jeigu jūs elgsitės kaip spardomas šuo, tai jūs ir spardys. Aš Žinoma, esu už dėrybas, bet aš nesu už tokias dėrybas, kuriuose mes esam silpnoji pozicija silpnoji pusė. Mes turime grįžti prie dėrybų stalo tik tada, kai turėsime daug stipresnę poziciją. Dėkojame toliau, ponia Sančias Kandeltai. Vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Šį rytą kalbėjome apie klimato kaitą, girdėjome daug tuščių um, pažadų, ir netgi komisar, iš parlamento pusės, ir netgi komisaras Kanietė kalbėjo apie klimatą e, labai keistai e, ir man atrodo, kad bijote išgirsti tiesą. Panašu, kad ir toliau yra vykdoma savižudiška politika, kuri tik skatina klimato kaitą. TTIP, kiti. De, elementai, man atrodo, visi galvo, kad tai praeis nepastebėta, bet ponia Malstrom, jūs įsipareigojate laikytis Paryžiaus susitarimo ir priekybos sutartise taip pat ir mes puikiai žinome, ką tai reiškia tokie susitarimai. Čia vėl toliau dirbama, tarsi nieko nebūtų įvykę, bet juk klim, planetos ateitis yra pasakyta ant kortos. Taigi šiandien vis daugiau jaunų žmonių pasisako labai garsiai ir nebeleis jums toliau vykdyti tokios politikos, kurią vykdyti iki šiol, kuri uh, e, grėsia mūsų planetai. Man atrodo, turime kažką padaryti, kol dar turime laiko. Uh, you, German car manufacturers vokiečių gamintojai eksportuoja į, į JAV 17 metais už 12 milijardų, metų, 26 milijardai buvo 2018 metais, nežiūrint to, kad vokiečių gamintojai beveik nieko e, e, jokių padarinių nepatyrė iš, e, dėl JAV taisyklių. Tačiau ES tarifai mūsų automobiliams eksportuojamiems iš JAF yra 10 procentų, o JAF e, tarifas yra tik tai pusę procento. Tai yra nesimetriška situacija ir JAF administracija, man atrodo, teisingai elgesi ir kai kurie kolegos e, tą sako. Ir iš tikrųjų, tik tai 48 milijonai dolerių yra. Um, eksporto iš JAF į ES apimtis tuo tarpu iš ES e į JAF yra 20 milijonų eksportuojama. Pone Žado, negalite kitoje valstybėje pasirinkti vyriausybės. Net ir savo valstybėje negali kartais turėti tokios vyriausybės, kokios norėtum. Aš jau tą e, patiriu daug metų. Taigi, um, mes apie ką čia kalbame? Jūs galite sakyti, kad tai yra priekybos politizacija. Ir Ir ta, tai, ką mes matome rezoliucijoje, visa tai politizuota ir tai akivaizdu, kad ES yra labai sunku sudaryti priekybos susitarimus dėl šių priežasčių. Ir tai, aišku, pakenkia mūsų žmonėms, kadangi mūsų žmonės e, iš tikrųjų labai nukenčia nuo taip politizuotos priekybos politikos, kuria, kurios samokslininkai yra dauguma iš čia susidėdžiančių kolegų. Pone Dartmus. Ponas Žabo nori Jums užduoti klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Prašau. Mielas kolega, aš nelabai supratau. Ar jūs galvojate, kad e, gerai ar negerai yra klimato visos tos nuostatos. Didžioji Britanija vis dar galvoj, e, e, galvoja apie tarptautinę bendruomenę ir galvoja, kad yra prasmingos visos tos nuostatos ir susitarimai. Tai, na, jūsų vyriausybė turi priimti sprendimus. Herr Dartmus, Ihre Antwort. Pone Dartnot. Man atrodo, tai yra du klausimai. Iš tikrųjų, aš atsakysiu tik vieną iš jų. Šiuose diskusijose mes kalbame apie priekybą, o ne klimato kaitą. Ir tai yra labai rimtas dalykas, ką aš sakiau. Nereikia a, tokių nesvarbių dalykų, klimato kaita ar panašus, prijungti prie to, kas turėtų būti bazinis, paprastas, eilinis priekybos susitarimas. Nes jeigu prijungi tos papildomus dalykus, tai labai brangiai kainuoja tiems žmonėms, kuriuos jūs teigiate, kad tarsi atstovaujate. Ponas Hansen, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė, komisijos narė. Prekybos karai prasideda tada, kai viena šalis ima nesilaikyti taisyklių ir, ir kenkti kitos šalies pramoniai. Būtent tokia dabar situacija yra tarp JAV ir Europos Sąjungos. Mes turime apsaugoti savo eksporto srities darbo vietas. Tie, kas nori pa, m, pakengti dėryboms, rizikuoja mūsų darbo vietomis. Nepamirškime, kad dauguma ES įmonių, kas eksportuoja JAV, yra mažos vidinės įmonės. Taigi komisija nori sudaryti tinkamą sutarimą, kuris būtų visiems abiem, abiem pusėm naudingas, laikantis Liepos mėnesį primtų sąlygų. Ir taip pat e, komisija turėtų nepriimti e, sąlygų e, dėl žemės ūkio. Kaip buvo pasakyta, tikrai negalima dėrėtis apimtam baimės, bet taip pat negalima ir bijoti dėrėtis. Dėkoju. Dėkoju, toliau ponas Kofut vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Manau, kad e, šis klausimas mums yra labai svarbus. Klausimas, ar reikia pradėti darybas iš naujo. Suprantame, jog Baltieji rūmai, kuriuos vadovauja Trumpas, kenkia Europos vertybėms, taip pat ir prieštarauja dažnai ir amerikiečių vertybėms. Aš ir iš kolegų kongrese E, girdžiu, kad jų požiūris yra visai kitas negu Trumpo ir administracijos. Tai kągi reiškia? Kiek galima dėrėti su žmonėmis, su kuriais, su kuriais mes nesutarime, su žmonėmis, kurie kenkia įstatymo viršinybei, taip pat ir prekybos rytyje. Nepamirškim, kad ES yra supergalia prekybos rytyje. Mes čia esame svarbiausi. Tad per dėrybą su JAV turime aiškiai pasakyti, kad neprimsime jokio sustarimo, kol nebus panaikinti jų vienašališki tarifai mums. Taigi, tik tais tuomet, kai bus grįžta prie statymo viršinybės, būtų galima grįžti prie darybų, tačiau negalime grįžti prie darybų pasiduodant spaudimui. Pone Kofot, ponas Etheridge nori Jums užduoti klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Taip ar ne? Prašau, ponė. Prašom, ponė Etheridge, jūsų klausimas pagal mėlyną kortelę. Accepting... Dėkoju, kad sutikote atsakyti klausimą, ponė. Norėčiau tik pastikslinti iš jūsų pasisakymo. Ar gerai supratau, jūs sakote, kad na, JAV ar ES yra supergale. Ir tuomet supergale neturėtų kalbėtis apie prekybą su vyriausybė kuriai nepritarė, nepaisant to, kad ta vyriausybė vis tik yra tikroji supragalkė, pavyzdžiui, JAV. Ir gal tada geriau kalbėti su policija jūsų manimu, negu su tais, kurie iš tikrųjų gali sudaryti prekybos tarimą. Na, jeigu taip jau yra, tai aš suprantu vis tik kaip ir su vyriausybėmis, kuriomis nepritarėte, tačiau vis tik priekyba paveikia visas mūsų šalis ir visus mūsų rinkėjus. Tad juk reikia dėl prekybos kalbėtis tam, kad būtų kuriamas darbo vietos ir užtikrinamas geros karjeros mūsų piliečiams. Na, turbūt mane blogai supratote. Manau, kad galima kalbėti su JAV administracija, nepaisant visų nesutarimų, kurie tarp mūsų yra, nes vis tik JAV yra daug, daugiau negu tik dabartinė Trump administracija. Yra ir kongresas, kuris nesutarė su Trumpo sprendimais prekybos srityje. Ir kai aš sakiau, kad ES yra prekybinė supergalė, noriu pridurti, kad mes laikomės ir taisyklių. Mes norime užtikrinti, kad taisyklės būtų taikomas vienodai visiems, Taip pat reikia traukti ir klimato kaitos klausimus. Taigi mes vis tik turime kalbėti iš galios pozicijos ir nebijoti bendrauti su tais, kuris, su kuriais nesutarime. Dėkuoju, ponė. Toliau, ponė Dornano. Vieną minutę. <coughs> Merci, euh, madame la présidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Štai ES nutarė, sprendžia ar pradėti darybą su JAV Tačiau mes matome, kad žmonės griežtai atmeta prekybos tarimus, kurie skurdina žmonės. Toks bendra, e, bendras prekybos tarimas su, su JAV įstrigo nuo Trumpo išrinkimo. Matome, kad dabar technokratai bando rasti kokių nors gudrių priemonių, kaip apeiti tą įstrigimą. Tačiau nemanau, kad iš jų darybų galima laukti ko nors teigiamo. O kalbant apie žemės ūkį, ar tikrai žemės ūkis bus neįtrauktas į darybas? Pirmininkas Junkeris jau sutiko priimti daugiau amerikiečių sojos. Vis tik mes turime labiau laikytis mūsų modelio, kuris yra tvaresnis ir labiau gerbė ir žmonės, ir aplinką. Baigiame kalbėjusių iš įvairių frakcijų atstovų pasisakymus. Dabar bus vienos minutės pasisakymai, dešimt asmenų paprašė žodžio ir aš galėsiu suteikti jums žodį tik tuo met, jeigu griežtai laikysitės vienos minutės. Priešingų atveju man teks kelių paskutinių jau nebekviesti. Ponas Trojevski, prašau, ponė pirmininkė, susitarėme su Japonija, susitarėme net su Afganistanu, su Junktinėmis Amerikos valstybėmis negalime susitarti. Dėrybas, sakote, reikia pradėti nuo nulio arba visai jų nepradėti. Kodėl? Todėl, kad mums nepatinka Donaldas Trumpas, tačiau jis patiko amerikiečiams, gal jie ir sutiko, gal jie ir suklydo jie išsirinkdami, bet ar mes nesuklydome su, su Brexitu? Kai pasižiūri į tai, kas vyksta Britų parlamente, tai atrodo, kad jie ten žaidžia kad ten vyksta krepšinio varžybos, o ne kažkoks e, normalus, parla, nenormali parlamentinė veikla. Bet tai yra faktas. Junktinės Amerikos valstijos turi būti mūsų strateginių partnerių ir saugumo reikaluose, ir priekyboje. Todėl ne, aš noriu tik tai pabrėžti, kaip svarbu mums rasti susitarimą su Junktinėmis Amerikos valstijomis priekyboje. Dėkojame toliau, Ulrikės Pinjero, vieną minutę. Dėkoju, komisarė. Transatlantiniai santykiai susiję su tam tikromis problemomis, bet mes turėtume į tai žiūrėti realistiškai. Vis dėlto komisijos planas pradėti dėrybas tokiomis sąlygomis kaip dabar nėra geras. ES pasisako už kovą su klimato kaita, už piliečiai iš mūsų reikalauja veiksmų šioje srityje. Ir dabar šiame parlamente mes ketiname parodyti, kad norime kovoti su klimato kaita. Mes tą nuolatos sakome. Šiame kontekste mes jokių būdų negalime susitikti susitarti su Junktinėmis Amerikos valstijomis tokiomis sąlygomis. Mes negalime leisti, kad jos apskritai nesirūpintų klimato kaitos problemomis. Mes buvome apkrauti mokesčiais, muito mokesčiais dėl to, kad neva Junktinėms Amerikos valstijoms dėl to kyla kažkokia grėsmė, bet tai netiesa, mes nekeliame jiems jokios grėsmės. Ačiū. Toliau ponė Tomašič, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Junktinės Amerikos valstijos yra mūsų globalus partneris. Dėl to mums reikia su jais turėti susitarimą, kuris leistų mums geriau prekiauti ir plėtoti įvairiaus, įvairaus pobūdžio santykius. Matėm, kuo baigėsi dėrybos dėl TTIP susitarimo, bet reikia išvengti tų klaidų, kurios buvo padarytos dabar, ne, ne, tada, nes kitaip pakenksime mūsų pramoniai. Mes turime suteikti daugiau erdvės pripažinti egzistuojančius standartus, o ne nuolat reikalauti laikytis kažkokių griežtesnių mūsų standartų. ES yra labai nusiteikusi neigiamai Trumpo administracijos atžvilgių ir dėl to tos dėrybos mums taip sunkiai klostosi ir nevyksta. Uh, Bet be to mes nepasieksime rezultato. Ir galbūt, jeigu dabar atsisakysime pradėti dėrybas, tai to kito šanso mes ir negausime. Dėkoju. Toliau, ponė Perau, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Aš sutinku su dėrybiniu mandatu dėl trijų priežasčių. Mūsų ekonomika artimiausiais metais auks, bet labiausiai auks dėl eksporto apimčių didėjimo. Tam reikia būti pasirengus. Jeigu norime stiprinti savo pramonę, jeigu norime stiprinti smulkų ir vidutinį verslą ir jų priekybinius gebėjimus, tai turime pasirašyti tą, tą susitarimą su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Tik taip galėsime išlaikyti aukštus socialinius standartus ir aplinkosaugos standartus. Tai nėra kažkokia vienetinė akcija. ES turi reaguoti į neoliberalizmo keliamas grėsmės. Mes sureagavome į tai susitarimu su Japonija, pasirašome ir kitus susitarimus. Ir susitarimai labai dažnai pasiekiami dėl to, kad e, dėrybose dalyvauja išmintingos moterys. Lygi šiol dėrybos buvo labai karingos, juose vyravo testosterono valdomi asmenys. Taigi dabar, kaip komisarė, e, turėdama labai daug tokio emocinio e, intelekto, labai gerai gali žengti pirmin ir dėrėtis toliau. Ačiū. Dėrybos su JAF, jeigu būtų pradėtos dabar, tai reikštų, kad įvairios institucijos prisijungtų prie kaimyno persikėjimo, kabinėjimas prie kaimyno viso proceso ir tai tik tai būtų dar labiau įkaltas vienas į, vins, į visos tos politikos karstą. Ir iš tikrųjų neįmanoma pradėti priekybos dėrybų dabar su valstybe, kuri um, CO2 į į, plane, į atmosferą išmeta pagal apimtis antra. E, ir praėjo beveik metai nuo e, jų tarifų plieno, mūsų plieno eksportui ir mes turėtumėm nemaitinti trumpo ego, o turėtumėm paremti visą judėjimą link tokios ekonomikos, kuri mažiau iš, išleistų atmosferą CO2. Grazie, prezidente. Komisario, facciamo moltą. Dėkoju, pirmininkė. Gerbiama komisarė. Turime būti labai atsargus. Nereikia bandyti apeiti nei šio parlamento, nei mūsų žmonių nuomonės. Jeigu taip dėrėsimės su Junktinėmis Amerikos valstijomis, tai pasieksime tik tai to, kad nebekreipsime dėmesio į aplinkosaugos reikalavimus ir prisivešime iš Junktinių Amerikos valstijų produktų, kurie auginami nesilaikant mums primtinų aplinkosauginių standartų. Mūsų žvėjams, mūsų ūkininkams tai reikš tikrą katastrofą, mūsų rinka bus užtvindyta pigiais žuvies ir kitais produktais. Be jokios abejonės susitarimai yra geras dalykas, bet tokie susitarimai turi atitikti mūsų piliečių interesus. Mes galime ieškoti ir kitų rinkų mūsų prekybos apimtims didinti ir mūsų produktams parduoti. Kad ir kaip būtų nuspręsta rytoj, mes sakome ne dar vienam TTIP susitarimui. Ačiū. Eskalacija napięć handlowych i politycznych w kraju Unii Europejskiej e, Dėrybų tikslas yra išvengti tolesnės eskalacijos įtampos e, santykiuose tarp JAF ir ES. Ir aišku, kol vyks dėrybos, JAF nepritaikys, sakykime, naujų tarifų automobiliams. 85 procentai Lenkijos automobilių gamybos e, produkcijos keliauja į Europos rinką. Tai reiškia, kad galvojant apie mūsų interesus, Lenkijos interesus, reikėtų vengti naujų tarifų pritaikymo. Aišku, reikia nepamiršti to, kokie yra energijos daugiausiai sunaudojantis ūkio sektoriai. Ir aišku, čia yra didelių skirtumų e, tarp Lenkijos ir kitų valstybių. Mm, ir, e, pavyzdžiui, ir importavimas suskistintų dujų iš JAV irgi būtų Lenkijai labai naudingas. Dėkuoju toliau, ponė Grapinė. Toliau, ponė Grapinė. Stimați colegi, uh, sigura. Dėkuoju, pirmininkė. Yra labai daug priežasčių, dėl kurių mes galime pykti dėl Trumpo politikos. Aš taip pat pateikiau pakeitimų ir TTIP susitarimui, kuris galų gale nebuvo patvirtintas. Bet mes negalime ignoruoti Junktinių Amerikos valstijų. Mes turime tiesiog pasverti visus privalumus ir trūkumus. Aš manau, kad komisarė yra nusipelniusi riboto mandato ir mes esame nusipelnę dėrybų. Negalime nuolatos tik tai nukelti ir nukelti realių veiksmų į ateitį. Mums reikia atitikties vertinimo, reikia gamybos standartų, kurie būtų pripažinti. Negalime leisti, kad vienašališkai kažkokia šalis mums užkrautų muitų mokesčius. Aš manau, kad ši komisija yra pajėgi susidoroti su šia užduotimi. Turime kitų rinkų, kitų problemų. Rusija, Kinija, Turkija irgi yra probleminės šalis. Tai kur mums dar plėstis, kokie, kokias gali būti mūsų plėtros kryptis. Manau, kad reikia paremti šį mandatą. Dėkoju. Pasirabė. Gerbiama ponė Mastrom, aš norėčiau, kad Europa ES socialinė, žemės ūkio, priekybos, aplinkosaugos politika suderintų tarpusavę. Pone Masrum, paaiškino, kodėl reikia daugiau sojos in, in, importuoti iš JAF į Europą, o ne didinti žemės ūkio um, baltyminio augalų gamybą čia. Ir iš tikrųjų matome, kokie, kokie, kokie tikslai yra keliami priekybos sutarčių tikslams, ką jūs pasakėte. Iš tikrųjų, sojos importavimas prieštarauja ir Paryžiaus, ir Kijoto tikslams. Ir ar jūs iš tikrųjų toliau teiksite tokius dalykus, kad tai yra tiesa? Ar jūs gal vis tik tai derinsite priekybos sutartis prie tų tikslų, kurie yra netidėliotinai gyvenintini, tai yra klimato kaitos tikslai? Madame la commissaire, j'ai vraiment l'impression que Pone komisarė, man atrodo, kad um, siekiant priekybos liberalizavimo visi vėjai pučia jūsų malūną, visi argumentai pateikti, iš tikrųjų yra sudaryti susitarimai su šalimis, kurios yra mūsų bičiulės, kurios pritarė mūsų vertybėms ir taip toliau. O kaip Trumpas ir jo administracija išpažįsta mūsų vertybės klimato kaitos, jie nusprendė išeiti iš dėrybų, pasitraukti nuo, iš COP21 dėrybų dėrybų. Ponas Trumpas nusprendė nesilaikyti um, PPO taisyklių. Jūs ginate PPO taisyklės, tai kodėl jūs norite visgi sėstis prie dėrybų stalo su Trumpo administracija, kai tuo ta pati administracija nesilaiko tų taisyklių, kurių jūs reikalauti laikytis. Tai aš norėčiau išgirsti iš jūsų bent vieną argumentą, kuris aiškiai parodytų, kad jūs sugebėsite pakeisti tą politiką, kuri visiškai netitinka Europos politikos ir kuri yra vykdoma e, JAF administracijos, Trump administracijos. Aš tikrai nemanau, kad yra gerai jums dabar šiandien suteikti tą mandatą, kurį jūs tarybai siūlote suteikti. E, Baigėme spontaniškų pasisakymų procedūrą, dabar kalbės ponia Malmström. Ačiū pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai. E, tas susitarimas, kurį pirmininkas Junkeris sudarė su prezidentu Trumpu, buvo, kad nežiūrint nesutarimo įvairiose srityse būtų ieškoma būtų toliau bendarbiauti. Kalbėjome apie suskysintas gamtinės dujas, nes yra kelios valstybės ES, kurios norėtų pirkti suskystintas dujas iš amerikiečio, ne iš kitų svarbių partnerių ir amerikiečiai sutiko sudaryti palankesnės sąlygas tam ir, aišku, ne komisija pirks tas dujas, tai yra tos valstybės. Toliau sojos pupelės. Vėlgi tai yra rinkų situacija. Ne komisija pirks sojos pupelės ir laikys Berlemonto pastate. Ne, situacija rinkose tiesiog pasikeitė ir mes mes sutikome laikytis amerikiečių tvarumo sistemos, visiškai laikantis mūsų direktyvų nuostatų. Mes taip pat sutarėme, kad pertvarkysime PPO. Yra tam tikrų nesutarimų, tačiau yra tam procesas, kur mes dirbame su amerikiečiais ir su japonais ir stengiame surašyti naujas taisyklės dėl to, kaip, pavyzdžiui, stabdyti valstybės kapitalizmą iš Kinijos, sakykime, kaip, kokios turėtų būti naujos PPO taisyklės. Taip pat ir dėl maisto, dėl skaidrumo, dėl savarankiškumo savarankiš, savanoriško E, laikymosi tam tikrų apsauginių sistemų. Mes taip pat sutarėme, kad sieksime dėrybų dėl dviejų susitarimų, kurių apibriešta um, ribotas rytis, tai yra atitiktis. Vienas dalykas, apie tai kalbėjome šiandien, ir kitas dalykas vėlgi būtų mm, tarifai pramonimas prekiams, bet vėlgi tai yra labai ribota, nedidelė apriptis sutartis. Ir mes ir norėjome išgirsti jūsų nuomonę dėl tų dviejų klausimų. Ir čia dėl tų siūlomų um, įgaliojimų, mandatų būtų aiškios sąlygos keliamas. Tikrai, jeigu tarifai e, aliuminiui ir plienui nebus panaikinti iki dėrybų pabaigos, nebus susitarimo. Ir aišku, reikalavimas yra, kad nebūtų jokių kitokių papildomų tarifų, pažiūrėjau, automobiliams į tą laiką pritaikyta. Taip pat dėrybų metu mes e, sieksime, kad būtų atlikta išorės studija, poveikio vertinimas dėl tvarumo Mes taip pat jau pradėjom konsultaciją su pilietinė visuomenė. Mes tarsime su pilietinė visuomenė. Ir šiame mandate yra visiškai aiškiai visą tai pasakyta ir jį patvirtindami jūs aiškiai pasakysite, kad žemės ūkis nėra įtrauktas kaip jūs to ir norėjote. Taigi, tai bus susitarimas dėl pramoninių prekių ir žuvininkystės produkcijos ir automobilių tame tarpe. Aišku, sumos yra labai svarbios ES ir tikrai mes nieko netiduosime. Tačiau tai nėra visapusiškas laisvos priekybos susitarimas. Tai tikrai nebus TTIP ištraukimas iš išaldimo o, e, e, būsenos. Ne, įdėtas į TTIP išaldiklį, nes nebuvo įmanoma susitarti. Per su ankstesnė administracija, ankstesnės administracijos metu ir dabar taip nesusitarta ne ir jūs teisingai pasakėte, ją pasitraukė iš Paryžiaus sutarimo. Taip, buvo kai kurių nesus, nesutarimų su Trumpo administracija, tačiau um, JAV žmonės, JAV uh, išrinktos uh, asamblėjos, tauta visa yra mūsų bičiuliai ir mes tengiamės surasti uh, sričių, kur galėtumėm bendradarbiauti, vesti dialogą ir tai yra labai svarbu. Ir um, Europos vadovų taryba vieningai tam pritarė. Todėl mes prašome jūsų um, pritarimo šiem dėrybinėms dviems mandatams. Uh, kad tai taryba galėtų e, dėrėtis tose dviejose srityse ir mes labai tikimės jūsų pritarimo rytoj. Ačiū. Dankeschön, Frau Kommissarin. Dėkojame komisarai. Pone Etheridge, turėčiau pasakyti, kad aš negalėjau suteikti jums dar kartą žodžio, nes jūs jau pasisakėte pagal mėlynosios kortelės procedūrą ir nesant laiko nebegalėjau suteikti jums žodžio dar kartą. Buvo įteiktas rezoliucijos pasiūlymas, kurį pateikė Tarptautinės priekybos komitetas. Diskusiją šiuo klausimu baigiame, balsuosime rytoj. O dabar pereiname prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra bendros diskusijos dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestrų. Pirmiausia, nagrinėsime pono Tomo Vandenkendelerį pranešimą pranešimas pavadinimu Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras 2019 metų metinė augimo apžvalga. Taip pat bus nagrinėjamas Marian Harkin pranešimas dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro užimtumo ir socialinių aspektų 2019 metų metinėje augimo apžvalgoje. Pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Vanden Kendeler kaip pranešėjui. Keturios, jums keturios minutės. Dėkoju pirmininkė, komisarė, kolegės ir kolegos. Diskusijos dėl Europos semestro koordinavimo politikos yra visuomet politinės, o dabar artėjant rinkimams jos dar politiškesnės. Kokius klausimus mes čia turime kelti? Tai yra tie klausimai, dėl kurių reikia apsispręsti dėl savo politinės pakraipos ir nuomonės. Kas yra svarbu, kaip užtikrinti gerovės valstybę mūsų vaikams, kokie turi būti prioritetai. Vieni pasisako už daugiau investicijų, kiti pasisako už didesnę biudžeto discipliną, dar kiti nori paleisti viską savygai. Aš būdamas krikščioniškos demokratijos pakraipos politikas, pasisakau už tokį integracinį požiūrį, kuriame dėrėtų įvairūs e, aspektai. Visų pirma, turime būti apskaitingi savo vaikams. Mano sunus atvyko su savo klase į e, parlamentą apsilankyti čia. Ir aš atsakau ir prieš jį. Mes turime užtikrinti gerovės valstybę, kurioje jis ir jo bendramžiai galės jausti saugus, kurie, kurioje bus garantuojama, kad jie gaus gydimą, jeigu susirgs, ir kurios, kurioje jų senatvė bus užtikrinta ir jie galės būti tikri, kad jie bus ir prižiūrėti ir turės ką valgyti. Visa tai yra gerovės valstybė, kuriai dabar iškilo grėsmė. Europos Sąjungoje demografinė raida yra neigiama ir jis susijusi su dideliais iššūkiais. Sveikatos priežiūra, pagyvenusių žmonių priežiūra, išlaidos pensijoms, visa tai kainuos ateityje dar daugiau negu dabar. Mūsų visuomenė sensta ir tai reiškia, kad vis mažiau žmonių dirba. Vis mažiau žmonių gali prisidėti prie mūsų sistemos išlaikymo. Tai dar vienas didžiulis iššūkis mūsų biudžetui ką daryti. Ir mes turime daryti bent trijose, trijose srityse esminius pakeitimus. Valstybės biudžetas, struktūrinės reformos. Visų pirma, užtikrinkime sveikus valstybės finansus. Turime turėti fiskalinį buferį, tokią atsarginę, atsarginę išeitį, kurią galėtume panaudoti krizės atveju. Ateityje mums reikės daugiau išleisti sveikatos priežiūrai ir pagyvenusių žmonių priežiūrai. Jeigu dabar netaupysime tam, tai visą naštą užkrausime ateities kartoms. Kitas dalykas - sumažinti išlaidas, kurios yra visuomenėje, atsižvelgiant į tai, kad mažėja žmonių, kurie dirba. Reikia sureguliuoti darbuotojų ir darbdavių santykius, jų turi, bendradarbiavimas turi būti daug efektyvesnis Turi būti lengviau už įdarbinti žmonės ir atleisti, kai darbo nebelieka. Dabartinis modelis aiškiai nebeveikia, jis tas kartų solidarumo modelis ateityje tikrai nebus efektyvus. Mes turime ieškoti išeičių jau dabar, turime užtikrinti lankstesnius darbo santykius, kad žmonės būtų nuolatos mokomi prisitaikyti prie naujų darbo ir gyvenimo sąlygų, kad jie neatsidurtų nuo šaly, nuo visuomenės raidos. Taip pat reikia investuoti ne tik į žmogišką į kapitalą, kaip minėjau, į mokymus, bet ir į produktivumo didinimą, tam, kad garantuotume, kad mūsų ekonomika auktų, auks ir toliau. Reikia investuoti į tyrimus, į skaitmeninimą, į infrastruktūros stiprinimą, tos investicijos turi būti išmanios. Išmanios investicijos reiškia didesnį pelną ateityje. Mes turime sudaryti socioekonominį kompaktą, kuris leis mums ateityje ir toliau žengti savo sėkmingų kelių. Dėkoju. Toliau, ponia Harkin. Ačiū visų pirma, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už gerą bendradarbiavimą, kas, mano manimu, leido parengti subalansuotą pranešimą. Uh, Nedaug pakeitimų pateikta ir, man atrodo, daugumą, gal išskyrus vieną, galėčiau paremti. Jie iš esmės nekeičia pranešimo turinio ar tono, bet, jį, bet tikrai patobulina. Visų pirma, noriu pasakyti, kad e, labai svarbu, kad užimtumo komitetas turė, turi, turėtų savo atskirą pranešimą dėl metinės apžalgos, e, augimo apžalgos, nes mes žiūrime į tą sritį iš kito požio taško. Aišku, jis papildomas papildo kitus, tačiau um, akcentas yra ant kitų momentų ir todėl labai svarbu tai, kad užimtumo komiteto pranešimas padeda subalansuoti